Antrag 92. 92. grozījums par pret atturas pieņemts. 93. lingvistisks, otrais par pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas pārbaudam.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 Noraidīts. Nu, Trešais kompromiss par, pret atturas. Noraidīts. Nu pieņemts atvainojiet. 108 par pret atturas. Noraidīts. 109 par pret atturas. Noraidīts. Nu 110 par pret atturas. Noraidīts. 4 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 6 par, pret atturas pieņemts. 119 par, pret atturas noraidīts. Nu, tas gan ir idiots. Simt divdesmit. Par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 133 par 32, tad ir no, tiek noraidīts 133 par pretaturas noraidīts. 134 par pretaturas noraidīts, 135 par pretaturas pieņemts. 9 par pretaturas pieņemts. 136 par pretaturas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 Nē, nevaram gan. Nevaram. 141 par pret atturs. Pārbaudām. Beidzam balsot. 27 par 19 pret pieņemts, 142 par pret atturas pieņemts, tātad pašvairākumu 10 par pret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 149. Das war unklar. Closed. 10 zu 6. Beidzam balsot. 10 pret 36 balsīm noraidīts. Lūdzu, balsot precīzi. 150 par pret atturas, noraidīts 151 par pret atturas, noraidīts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 pret atturas noraidīts 158 par, pret atturas noraidīts 12 par, pret atturas pieņemts 13 par, pret atturas pieņemts 159 par, pret atturas pieņemts 100 par. Un nu.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 pret turas noraidīts, 18 par pret turas pieņemts, 167 par pret turas noraidīts, 19 par pret turas pieņemts, 20 par pret turas pieņemts, 168 par pret turas pieņemts, 169 par pret atturas noraidīts 170 par, pretatturas ehm, noraidīts 171 par, pretatturas pieņems 172 par, paret atturas pieņemts. 173 par, pret atturas noraidīts, 174 par, pret atturas noraidīts, 22 par, pret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 čia nuotoliniu būdu balsuojate. 301 už, prieš, susilaiko priimtas. 302 už, prieš, susilaiko priimtas. 303 už, prieš, susilaiko atmestas. 304 už, prieš, susilaiko priimtas. 305 už, prieš, susilaiko priimtas. 306 už, prieš, susilaiko atmestas. 37 už, prieš susilaiko atmestas. 38 už, prieš susilaiko, manau, kad patvirtinta. 309 už, prieš susilaiko atmestas, 40 už, prieš susilaiko atmestas, 41 už, prieš susilaiko atmestas, 42 už, prieš susilaiko priimta, 43 už, prieš susilaiko priimta, 44 už, prieš susilaiko priimta, 45 už, prieš susilaiko atmesta, 46 už, prieš susilaiko atmesta, 47 už, prieš susilaiko atmestas, 48 už, prieš susilaiko atmestas. Pastikrinam. EPP, prie EPP sąrašo padėtas minuso ženklas. Gerai, 48. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim.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 prieš. Socialistai gal padės apsispręsti dviem EPP atstovams. Atmesta. 56 kortelėmis. Saišvalski visada žinojau, su socialistais yra po viena kepurė, kas dėl dujų. prieš atmesta, 57 už, prieš susilaiko priimta, 58 už, prieš susilaiko atmesta. Tai buvo 58. 59 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko priimta. 64 už, prieš, susilaiko atmesta. 65 už, prieš, susilaiko atmesta. Čampatski. Už visus pakeitimus balsuojame iš karto. Pone Liuzink, dėkoju Jums už draugiškumą. 66 už prieš susilaiko atmesta. 67 už prieš susilaiko atmesta. 68 už prieš susilaiko atmesta. 69 už prieš susilaiko atmesta. 70 už prieš susilaiko atmesta. 71 už, prieš susilaiko atmesta, 72 už, prieš susilaiko atmesta, 73 už, prieš susilaiko atmesta, 74 už, prieš susilaiko atmesta, 75 už, prieš susilaiko atmesta, 76 už, prieš susilaiko atmesta, 77 už, prieš primta. Pane Liuzin, dabar jūs balsavote prieš, atrodo. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. 79 už, prieš, susilaiko atmesta. 80 už, prieš, susilaiko atmesta. 81 už, prieš, susilaiko atmesta. 82 už, prieš, susilaiko atmesta. 63 už, prieš, susilaiko atmesta. 84 už, prieš, susilaiko atmesta priimta. 85 už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko atprimta. 89, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 90 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis už, prieš susilaiko priimta. 91 už, prieš 91 už. Prieš. Atmesta. Baigiamasis balsavimas kortelėmis pasideda. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigėsi. 41 už, 6 prieš. Taigi balsavimas sėkmingas pranešėjui. Nebuvo susilaikusiųjų. 6 prieš, 41 už. Dabar Kukano pranešimas. Ar ponas Kuka norėtų dar pasisakyti? Ne. Iš karto balsuojame. Septintas už. Prieš sulaiko priimta. 27 už. Prieš sulaiko. Seven in favor. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt septintas už, prieš, susilaiko primta. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. 29 už, prieš, susilaiko atmesta. 30 už, prieš, susilaiko primta. 31 už, prieš susilaiko priimta. 32 už. Kai kurios pakeitimus pateikė Kukonas ir kai kurie pranešėjas. Kukonas ir pranešėjas yra tas pats. Tai yra jo asmens įvairovės klausimas. I wonder myself, but. Man pačiam keista, bet yra kaip yra, jis tai pasirinko. 32. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. Priimta. 36. Trisdešimt šeštas. Iki trisdešimt penkto. Tinkate? O dabar nuo 36 iki 45 už visus, už prieš susilaiko atmestą. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 9 už prieš susilaiko priimta. 10 už prieš susilaiko priimta. 1 už prieš susilaiko priimta. ten, kur pašita pranešėjas, jūs turite trim balsais daugiau. Vienuoliktas už prieš susilaiko rimta. Antras už prieš susilaiko rimta. Trečias už prieš susilaiko rimta. Dvyliktas už prieš susilaiko. Atrodo, kad pritarta, jeigu jūs sutinkate. Tryliktas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas jau balsuota, nereikia. Penkioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis, kas už penktai, kas prieš, susilaiko priimta. 13 už prieš. Atsiprašau, 17, ar aš pasakiau 13? <laughs> Netoli, vienas nuo kito. Critical. 17. 17. Įsijunkit. Prieš. Atmesta. 18 dalimis. Už pirmąją. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad turime balsuoti kortelėmis dėl pirmosios dalies 18. It's closed. Baigime. Carried. The Commission should avoid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 Klum, I think it's carried. Atrodo pritarta, 21. Ne, vis dėlto ne. 16 už 13 prieš. 22 už prieš susilaiko. Atmesta. 23 už prieš Balsavome dėl 22. Gerai, kortelėmis. We check it now because uh, we want to help you to understand it. Balsuosime, kad jūs geriau suprastumėt. It's closed. Baigime. 24 už, 22 prieš. Primta. 23 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 6 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaiko.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 39 už, 7 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikinu pranešėją. Dabar keisimės nuomonėmis su komisaru Han. Kalbėsime apie jo kruojimus dalykus, pirmiausia, apie rytų partnerystės klausimus. Neskaitysiu tų, pavadžių, pav, tų valstybių sąrašo, kuris man buvo pateiktas, kadangi komisaras atvyko, iš karto suteikėm žodį. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų viskas labai aišku, aš nekomentuosiu visų šalių atskirai, tačiau vis dėlto Pačioje pradžioje norėčiau pakalbėti apie Turkiją. Vyriausiai įgaliotinį ir aš praėjusią savaitę lankėmės Turkijoje. Šitas vizitas po įtampos vyravusios iki šiol parodė, kad ES ir Turkijos E, susitikimas vyko pakankamai harmoniškai, harmoningai. Rytoj mes apie tai išsameu pakalbėsime plenarnėje sesijoje. Kol kas yra neiškių dalykų. Mes buvome šokiruoti. Kolegos ir draugai Turkijoje kaip ir mes, buvo nustebę dėl išpolio prieš Turkijos demokratiją. Visos tarptautinės organizacijos iš karto pasmerkė šį išpolį. Tačiau ES visada turi turėti omenyje, kad Turkija yra valstybė kandidatė ir jai yra taikomi labai aukšti standartai. Ir todėl mes atkreipėme dėmesį į tai, kad uh, e, uh, e, užneužiant šį pučą, taip pat uh, persekiojant jo iniciatorius, uh, apkaltinant uh, žmonės buvo reikalinga vadovautis demokratinės valstybės principais ir užtikrinti skaidrumą. Tai pasakytina ir šiandien lygiai taip pat kaip ir apie situaciją prieš du mėnesius. Taigi atsakingi asmenys Turkijoje, Europos reikalų ministras, vyriausybės vadovas patikino mus, kad bus laikomasi tų mūsų minėtų standartų, kad bus laikomasi demokratinės valstybės principų. Ir dabar intensyviai keičiamasi nuomonėmis su uh, Europos tarybos atstovais, o pastaroji šią situaciją labai atidžiai stebėjo. Yra pateiktas pasiūlymas. Odį, kuris yra viso šio proceso stebėtojas, tiesiog atkreipti dėmesį, kad Turkija dar neatsakė visus klausimus, neatsakė į pasiūlymą bendradarbiauti, taigi reikės artimiausiomis dienomis ir savaitėmis atidžiai stebėti įvykius, kad jie būtų atspindėti ir pažangos ataskaitoje, kurią tikimės pateikti lapkričio pradžioje. Šalia šių labai aktualių įvykių reikėtų paminėti ir plačius bendradarbiajimo ryšius su Turkija. Pavyzdžiui, migracijos srityje. E, įgyvendant e, susitarimą dėl pabėgėlių priimimo, norėčiau pasakyti, kad šitas susitarimas e, nenukentėjo nuo Liepos mėnesio 15-16 įvykių. Taigi Turkija persiunčia į Europą, į Graikiją pabėgėlius tačiau šitie skaičiai drastiškai mažėja. Ir mes norėtume tiesiog pasiekti, kad tos priemonės, dėl kurių susitarta susitarime, visų pirmiausia finansinė parama pasiektų Turkiją. 16-17 metams buvo numatyta skirti 13 milijardų eurų su sąlyga, kad bus tų lėšų būtinybė įrodyta. Būtent dėl tos priežasties mes Turkijos buvome kritikuojami dėl to, kad neskėjame pakankamai lėšų, tačiau mes savo ruoštų turim pasakyti, kad mums svarbu žinoti, kaip tos lėšos yra naudojamos ir todėl mes pirmiausia bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis, Junktinių tautų organizacija, Pasaulio maisto aprūpinė programa, UNICEF ir taip pat su Turkijos švietimo ministerija. Finansinės paramos atskaitos taškas yra uh, siūsti lėšas pabėgėlių stovykloms ir be to teikti maisto produktus. Vyriausybės vadovas pasakė, kad yra 900 tūkstančių Sirijos vaikų, kurie turi lankyti mokyklą. Žinoma, reikia skirti lėšų ir sveikatos apsaugai. Ir lankydamėsi šiame regione mes nusprendėme, kad reikia investuoti į suaugusiųjų e, kalbų mokymą, ne tik tai e, kalbų dėstymą vaikams ir jaunimui, tačiau Sirijos e, pabėgėliai, kurių kai kuriuose regionuose yra iki 5 procentų, tikisi likti Turkijoje ir kai kurie grįžti atgal ir todėl manome, kad kalbų mokymui reikėtų numatyti pakankamai lėšų, kad Sirijos pabėgėliai galėtų tapti kuo greičiau savarankiški Turkijoje. Mes numatėme skirti lėšų kaimams ir miestams, kurie yra paliesti pabėgėlių srautų miestams ir kaimams, kuriuose gyventojų skaičius dramatiškai išaugo. Kilis miestelėje, pavyzdžiui, gyventojų skaičius tiesiog padvigutibėjo. Ir čia jau nepakanka infrastruktūros, reikia ją plėsti ir mes patikinome, kad padėsime spręsti šiuos klausimus. Žinoma, atsižvelgdami į pagrįstą poreikį. 3 milijardai tai yra orientacinė suma, iš kurios 2,2 milijardai yra numatyti programoms ir projektams įgyvendinti. Iš tų 2,2 milijardų Šiandien 700 milijonų mes jau patvirtinome sutartimis įgyvendinti projektus, o 180 milijonų jau yra išmokėta. Taigi mes greitai e, įgausime pagreitį. Vizų liberalizavimo klausimu klausimu, kuris rūpi jums. Norėčiau priminti tuos e, kriterijus, kurie, kurių įgyvenimas šiuo metu vertinamas. Pirmiausia, antiterorizmo įstatymo Turkijoje vertinimas vyksta, turint omenyje visą tą bendrą valstybės e, situaciją, kai valstybė pateko į sudėtingą e, padėtį, ypatingąją padėtį. Suprantame, kad laiko spaudimas yra didelis, tačiau kaip ten bebūtų, mes norėtume, kad šitų principų būtų laikomas ir kad komisija galėtų pateikti palankę ataskaitą šiuo klausimu. Aš manyčiau, kad e, per pastaruosius, per ateinančius arba per paskutinius šių metų du mėnesius mums pavyks pastebėti pažangą ir mes tai atspindėsime ataskaitoje. Mums buvo bent jau pažadėta 72 mm, mm, tie siekiniai turi mūsų manimo būti pasiekti. Čia negali būti jokių išlygų. E, vyko palankios diskusijos, darybos, pavyzdžiui, ir dėl muitų sąjungos. Šiuo klausimu iki metų pabaigos komisija atliks vidaus vertinimą ir po du suformuluos e, darybų mandatą, kurį prašys jūsų patvirtinti. Taigi tokia yra situacija, tačiau demokratijos klausimai mums ko gero labiausiai rūpi santykiuose su Turkija. Ir įvykiai pučio metu ir po jo iš tikrųjų nepadeda plėtoti mūsų dialogo, kadangi suėmus ir įkalinus žurnalistus kyla pakankamai daug abejonių, kurios yra reiškiamos parlamente ir visuomenėje. O lankantis Turkijoje mes apie tai taip pat užsiminėme kalbėtami su partneriais. Palanku yra tai, kad Turkija Sirijos klausimu užima vis aiškesnę, stipresnę poziciją, tačiau reikėtų tą poziciją tinkamai įvertinti, nes galiausiai Sirijai ir visoms kitoms šalims labai svarbu išspręsti ginkluoto konflikto problemą ir tada reikia ieškoti kitų negu karinių sprendimų. Aš esu optimistas, nuosaikus optimistas Ir manau, kad ugnies e, nutraukimas e, tiesiog nebus sustabdytas. Aš prieš kalbėdamas apie atskiras rytų kaimynysės valstybės norėčiau pasakyti, kad aš kalbėjausi su e, Estijos prezidentu, kadangi 17 metais yra organizuojamas rytų partnerystės aukščiausio lygo susitikimas, o kadangi tuo metu pirmininkaus Estija, tai savai mes suprantama, kad Estijai reikėtų suteikti iniciatyvą. Dar nepriimtas galtinis sprendimas, ar tas susitikimas įvyks Estijoje ar Briuselyje. Yra apsispręsta dėl įvykių, e, dėl renginio, tačiau dėl vietos dar yra diskutuojama. Pavyzdžiui, Kimnich susitikime Bratislavome, e, Svabislavoje buvo pritarta, kad tuos kas dviejį metai vykstančius aukščiausio lygio susitikimus uh, reikėtų paversti tokiais e, tradiciniais, kad tai nebūtų išskirtiniai aukšto lygio susitikimai, kadangi su jais yra siejami ypatingi lūkesčiai, tačiau kas dviejį metai, ko gero, negalima ką nors ypatingo pasiūlyti, kas tiesiog patektų į mm, žiniasklaidos pagrindinės eilutes. Mes kalbame apie migraciją, vizų liberalizavimą, tačiau su kiekviena rytų kaimynysės valstybė mes periname į konkretų bendradarbiavimą, individualų bendradarbiavimą pagal sutartis. Todėl labai svarbu turėti omenyje keturius pagrindinius skirsnius, pagrindinės temas kurias mes nustatėme Rygoje. Tai yra mobilumas, institucijų stiprinimas, gera valdysena. Mobilumas apima žmonių kontaktus, ekonominė raida ir, taip sakant, tarpusavio sąveika tarp ES ir rytų partnerystės valstybių. Prieš vasarą vyko ES transporto ministrų bendras susitikimas su rytų partnerystės valstybių narių transporto ministrais ir buvo kalbama apie e, transeuropinio transporto tinklo išplėtimą į šias valstybės. Taigi dabar reikėtų pagalvoti apie šito plano įgyvendinimą. Taip pat buvo numatyta padidinti biudžetą Erasmus Plus programai, kad jauni žmonės gautų galimybę studijuoti Europoje. Taigi jaunimo srityje yra įgyvendinamos ir kitos programos, kurios leidžia dalyvauti Horizontas 2020, taip pat e, kosme programos įgyvendiname, tačiau čia tikslas yra kiek kitoks, yra siekiama skatinti ryšius su ES, užtikrinti prieigą. Iš esmės mes norime taikyti švelnesias poveikio priemonės ir skatinti ekonomikos vystimasi šiame regione ir užtikrinti stabilumą. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad pietuose reikalai su Tunisu taip pat eina gerąją linkmę ir prieš keletą dienų buvo priimtas komunikatas dėl Tuniso komisijoje. Biudžetas bus patvigubintas. Yra numatyta apie 300 milijonų eurų skirti šiai šaliai, kad e, jos raida būtų ir toliau e, skatinama. Tačiau, žinoma, ir pats Tunisas turėtų e, dėti daugiau pastangų. Ir aš džiaugiuosi, kad vyriausybės krizė, e, kuri prasidėjo pavasarį ir dar tęsiasi vasarą, buvo truputėlį imta spręsti, buvo e, sukurta nauja vyriausybė, e, kuris susilaukė paramos, daugumos paramos pas savo parlamente ir aš tikiuosi, kad mes galėsime susitelkti į politinį darbą ir atitinkamas reformas šioje šalyje. Libijoje Deja, dar reikia labai daug ką nuveikti, tačiau net ir čia išvelgiu tam tikras e, stabilizavimosi tendencijas. Spalio mėnesį keliausiu į Egiptą. Ten dėrėdamasis dėl partnerystės prioritetų, apie tai taip pat kalbėsiu ir matau, kad tos dėrybos visai gerai vyksta. E, taip pat numatyti, buvo numatyti susitarimai, nei susitarimai su e, e, Jordanija, pavyzdžiui, ir manau, kad mes galėsime prisidėti prie to, kad abi šios šalis, kaip kaimininės šalis, padėtų spręsti pabėgėlių problemas regione ir dis, taip pat galėsime užbaigti savo e, dėrybas e, ir e, taip pat pokalbius dėl Palestinos klausimo, nes ten taip pat vyksta įvairūs projektai. Tam tikri techniniai sprendimai turi būti priimti dėl gazos ruožė vykstančių įvairių projektų. E, kadangi mes žinome, kad gazos ruožė, ruožė, ruožė gyvenantis žmonės neturi geriamojo vandens, jūs galite įsivaizduoti, kokį poveikį tai daro taikai ir stabilumui šiame regione. Rytų kaiminystė e, aptariau, dabar vakarų Balkanai ir čia taip pat turiu pasakyti, buvo nemažai pažangos pasiekta, kaip ir kit, kitose regionuose, kaip ir kitų regionų atžvilgių taip pat. Ir šio regiono klausimų e, dirbo labai daug e, parlamento narių, dėl to norėčiau jiems e, už tai padėkoti. Albanijoje buvo priimtas sprendimas įgyvendinti labai svarbios ir reikšmingas teisės, teismų sistemos reformas Mes e, stebėsime tą procesą ir e, be abejo savo turimas priemonės, e, vertindami šios šalies pažangą, mes jai tarsi ištiesime tą meduolį, kuris galbūt padės kad šaliai toliau reformuotis. O štai Bosnijoje toliau stebint, įdėmiai stebint rinkimų procesis šioje šalyje, bus organizuojami rinkimai gruodžio mėnesį. Reikėtų vis dėlto neužmiršti, kad e, ši šalis dar turi e, įvendinti įvairias reformas. Ir jinai neturėtų manyti, jog e, diskusijos bus baigtos, kai tik tai įvyks rinkimai. Ne, tos reformos dar turi būti įgyvendinamos. Kosovo klausimų taip pat turėsime galimybę padiskutuoti. Ten taip pat buvo padaryta pažangos, tačiau manau, e, jog būtina pabrėžti, kad labai svarbu, kad Kosovas at, toliau e, atgaivintų savo dialogą su Serbija. Ir abi šios šalis turi nešti savo indėlį ir po daugybės mėnesių dėrybų. Uh, Pagaliau Kosove buvo e, sukurta nauja vyriausybė, e, paskirta nauja vyriausybė ir jinai, Kosovas taip pat turi naują prezidentą ir tai galėtų būti geras žingsnis į priekį. Netrukus įvyks rinkimai ir Jotkalnyjoje. Ir tai taip pat yra labai puiku. Ir net ir Bosnijoje ir Hercegovinoje yra padaryta pažangos, kurią reikia e, pripažinti. Galima daryti išvada, jog e, Balkanų šalise vis dėlto e, įvykiai įgyja e, nemenka pagreitį. Aš manau, kad po to, kai įvyks visi šiame regione numatyti rinkimai, mums reikės daryti viską, kad šis, šis regionas būtų kiek manoma stabilesnis, kad tas stabilumas įsitvirtintų. Aš, mane Man prieš čia pas jūs atvykstant paskambino kolega e, Bosnijos ir Hercegovinos, kuris gali būti, kad e, taps vyriausybės vadovu, tačiau dėl to dar reikės dėrėtis. Taip pat reikėtų pasakyti, kad šiame regione e, turėtų vykti visi mūsų bendri susirinkimai, vairūs renginiai, kad e, tas stabilizacijos procesas, kuris jau e, vyksta ir toliau būtų e, skatinamas. Taip pat jūs žinote, kokios, kokie yra rinkimų Baltarusijoje rezultatai. Žinote, kad opozicijos atstovai gavo vieną vietą nacionalinėme parlamente. Žinoma, tai yra nedidelis E, menk, menkas pasiekimas, tačiau vis dėlto kiekvieną tokį nedidelį žingsnelį reikia vertinti teigiamai, turint omenyje, kad pirmą kartą opozicijos atstovas buvo išrinktas į parlamentą po 20 metų pertraukos. E, Gruzijoje taip pat mes e, žinome, tvyro, vyrauja gana ramus priešrinkiminis laikotarpis ir atmosfera. Ir nors yra tam tikrų, um, tam tikrų požymių, jog e, gali situacija šiek tiek destabilizuotis, tačiau kol kas viskas atrodo yra gerai ir žiūrėsime, kaip toliau viskas e, vystysi šioje šalyje. Dėkoju. Ačiū. Pone komisijos narė, reikia pasakyti, jog mes greičiausiai prarasime gerą vicepirmininką, e, tačiau jisai dar dalyvaus mūsų posėdžiuose artimiausių metų, kadangi pagal visas procedūras e, jam reikia palaukti 25 dienas. Ir aš norėčiau pateikti klausimą dėl pabėgėlių Egipto ir Libijos. Sakoma, jog iš per Libiją į Italiją pateko apie šimta, virš šimta tūkstančių žmonių, pabėgėlių. Kaipgi atrodo galimybės, kaipgi atrodo ta situacija, ar, ar yra įmanoma kaip nors dėrėti su Libijos vyriausybė ir kokios galimybės gal, galėtų būti numatytos, kad iš vis pasiektumėme, kad tie žmonės net ne, neliptų į valtis ar į laivus ir neplauktų iš, e, iš savo valstybių. Nes e, manau, kad Libija turi atsižvelgti į tai, ką mes sakome šiuo klausimu. Ir taip pat dabar kolega Preda e, už tuos klausimą, prašau.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 euh, du dialogue politique. Sur la Biélorussie, je suis content de voir que presque la moitié des candidats étaient de l'opposition, mais le kalbant apie Baltarusiją, džiaugiuosi, jog dalyvavo nemažai opozicijos atstovų, tačiau turiu pripažinti, jog labai gaila, kad tik viena iš jų panašu jo gaus vietą. Labai trumpai norėčiau pabrėžti dar ir tai, kad uh, Padniestrės e, atstovas, e, pats pasiskelbęs prezidentu, e, visai neseniai pasiprašė prisijungti prie Rusijos. Man atrodo, lab, reikėtų labai rimtai vertinti šią naujieną. Na ir dar kartą, baigdamas, norėčiau padėkoti už visą patiktą išsame informaciją. Gut, Frau Piri, bitte. Dachte ich doch. <laughs> Thank you, Chair. Uh, Commissioner. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, labai džiaugiuosi, jog jūs kartu su Frederika Mogherini lankėtės Turkijoje. Manau, jog turime ir toliau plėtoti politinį dialogą. Tiesa ta, kad mes iš ties ne visuomet dėl visko sutarėme, tačiau džiaugiuosi, kad diskusijos su Turkija tęsis ir tęsis taip pat rytoj plenarnėse sesijoje. E, norėčiau paklausti dėl vizos režimo. Žinau, kad rengiamas pranešimas, kada tas pranešimas turėtų pasirodyti. Ir taip pat, koks yra komisijos vaidmuo, kalbant apie stebėseną. Mes stebėjome, kaip buvo sulaikyta 14 tūkstančių protestuotojų, o e, O vakar buvo nušalinti 28 merai iš įvairiausių Turkijos vietovių. Taigi, galbūt galėtumėte pakomentuoti ir šiuos įvykius. Na ir dar vienas klausimas dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl migracijos. Kalbėjote apie finansinę pusę, apie, tai, apie migrantų perkelimą. Ir visos Europos e, Sąjungos e, šalis iš Europos į Turkiją, e, iš Turkijos į Europos Sąjungą priėmė tūkstantį žmonių. Tad kokia situacija šioje srityje? Mr. Commissioner, <clears throat> thank you for. Dėkuoju už jūsų įvadinės žodžius. Dėkuoju už tai, kad jūs kalbėjote apie tai, kad rytų partnerystė yra platforma bendradarbiauti su valstybėmis ir transformuoti jas. Pavyzdžiui, jos gali transformuoti savo įsiskolinimus ir tiesiog pasiekti tokių rezultatų, kurių mes tikimės. Tačiau šitos šalys išlieka per ilgai sudėtingoje situacijoje. Mes turime paskubėti. Kita vertus, o kas su tomis valstybėmis, kurios nepatenka į rytų partnerystės e, ir pietų partnerystės platformas? Dvi ir dvi valstybės turiu minėti valstybės, kurios netitinka EBPO standartams. Pavyzdžiui, Baltarusijoje rezultatai yra netokie, kokių mes tikėjomės. Be to, norėčiau paklausti, ką daryti su tomis valstybėmis, kurios nedalyvauja rytų partnerystės programuose ir kaip pasiekti, kad partnerysės valstybės pasiektų konkrečių rezultatų. Mes tiesiog griežtai turime reikalauti tų dalykų, dėl kurių bendrai susitarėme. Taigi tos, kurios nenori prisimti prie tų, tų partnerystės, kokia jų situacija? Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paklausti kai ko dėl rytų partnerystės. Manyčiau, kad aktualiausias klausimas dabar yra vizų liberalizavimo e, proceso pradžia Gruzijai ir, ir Ukrainai. Mes artinamės prie to, kad komitetai pateiks savo darbo rezultatus ir mes apie tai kalbėsime plenarnėje sesijoje. Tačiau norėčiau paklausti, ar rezultatai, išvadai dos yra pagristos faktais ar tiesiog baiminasi tam tikro politinio klimato, turiu minėję Vokietiją. Ir kaip šitie saugikliai, dėl kurių buvo diskutuojama, ką jūs pasiūlytumėte ir koks jūsų manimų jų gyveninimo likimas. Baltarusija. Anksti pasakyti, kad stiklinė pusiau pilna. Tačiau aš vis dėlto manau, kad jeigu bus išrinktas vienas ar kitas nepriklausomas opozicijos uh, atstovas, tai tiesiog uh, paskatins Baltarusiją įgyvendinti tolesnės reformas. Tačiau vis dėlto Baltarusiją reikėtų vertinti pagal tai, kaip bus įgyvenimas rekomendacijos po prezidento rinkimų duotos. Azerbaidžianas. Parlamento delegacija po ilgos pertraukos kitą savaitę vyks į Azerbaidžianą. Aš būsiu delegacijos sudėtyje ir žinau, kad konstitucinis referendumas įvyks šio mėnesio 25-26 dienomis. Ar jūs žinote, ką Venecijos komisija yra pasakiusi apie šį būsimą referendumą. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε... Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju, ponia komisijos nariai, kad apsilankėte mūsų komitete šiandieną ir informavote mūsų visais tais klausimais, susijusiais su e, regiono šalimis. Aš norėčiau pakalbėti apie Turkiją. Tie, kas stebi šį posėdį, e, turbūt e, supras situaciją taip, kad Turkija buvo demokratiška valstybė dėl valstybės e, e, perversmo Erdoanui pavyko tą demokratiją savo šalyje panaikinti ir e, neutralizuoti, nukenksminti savo politinius priešininkus. Tačiau šiokios tokios pažangos Turkija vis dėlto daro ir mes galėtumėme jį priversti laikytis savo įsipareigojimų ES atžvilgių. Tačiau užuot tą darę mes tikimės skaidrumo, žmogaus teisų gyvendinimo ir kalbame apie visas tas vertybės. Karlas Čarlas Dickensas jau yra sakęs, jog galima kalbėti apie vairius dalykus, svaičioti apie vairius dalykus, tačiau visuomet susidurėme su žiauria realybė. Mes matome, kad taip kaip iki šiol su Turkija bendravome, mes niekada nesulauksime realios pažangos šioje šalyje. Uh, Ir e, vėl pradeda stiprėti pabėgėlių srautai e, per Turkiją, kurie nori patekti į Graikiją. Jūs sakote, jog Turkija yra pasiekusi pažangos, tačiau e, mes, jūs tai vertinate teigiamai, tačiau aš negaliu šito suprasti. Gal galite man paaiškinti, kaip jums atrodo įmanoma tai, kad invazija į e, mūsų kaimininę valstybę gali būti vertinama kaip teigiamas dalykas ir koks galėtų būti politinis sprendimas, jeigu bus e, imtos taikyti netgi ir karinės priemonės. Um, uh, like... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie Baltarusijos rinkimų rezultatus. Aš pažįstu šią šalį, keturis kartus ten lankiausi. Uh, ir palaikau nuolatinius ryšius su opozicija ir demokratinėmis Baltarusijos organizacijomis. Ir manau, kad opozicijos du atstovai išrinkti į parlamentą yra pernelyg menkas žingsnelis į priekį demokratijos link. Viską, ką padarė ES, visos žinios, kurias siuntė Baltarusijai ES, e, e, Baltarusijai ES buvo nepakankamos. Kaip toliau tęsti tą dialogą, nors dialogas yra per stiprus žodis, mūsų galbūt parama demokratiniai visuomeniai Baltarusijoje. Aš pritarčiau minčiai e, surenkti e, rytų partnerystės valstybių susitikimui. E, nes e, migracijos krizė e, pietų e, Europos valstybių problemos dabar yra svarbesnės, atrodo, Europos Sąjungai. Ir jos, aišku, dabar yra aukščiausias, didžiausias, svarbiausias klausimas mūsų darbo atverkėse, tačiau mums reikia tokio susiteikimo, kuris skirtas rytų partnerystiai. Gerbiamas Komisijos nary, jūs atsakingas už regioną, kuris platesnis, didesnis nei visa Europos Sąjunga. Tad suprantu, kad mums kartais trūksta analitinio požiūrio, kalbant apie tai, kas vyksta už Europos ribų. Man atrodo, kad mes šiek tiek bandome improvizuoti, kuomet priimame politinius sprendimus ir juos pritaikyti kiekvienu konkrečiu atveju, konkrečiai šaliai. O reikėtų bendro požiūrio į rytų partnerystės šalis. Deja, toks požiūris kažkur dingo. Turėtume susitelkti ties pagrindiniais dalykais. Turiuomenį demokratijos vystimą, demokratinių institucijų ir priemonių vystimą. Taip pat, man atrodo, jog mums trūksta išvalgų e, šiame regione. Tad jeigu norime vaidinti kažkokį vaidmenį e, šiame regione, turime užtikrinti, kad e, analizė yra patikima. Na ir turėčiau vieną konkretų klausimą. Jūs vienas iš tų retų politikų, taip pat ir mūsų pirmininkas lankėsi Turkijoje kartu su jumis, bet bet kokiu atveju pasakyčiau, jog kontaktai su Turkija po pučio nėra pakankami ir mes nesuprantame, kas iš tiesų ten vyksta, nesuprantame, kasgi per iškinys, kasgi per žmogus yra Gülenas ir ką jis reiškia turkams. Tuo labiau, kad šiandien Erdoganas vaiko e, Gileno šalininkus iš visos šalies. Ir matome, jog daromas spaudimas ir mūsų e, valstybių vadovams kad ir šie prisidėtų prie jo kovos. Taigi turime geriau suprasti, kas vyksta Turkijoje ir ko Turkija tikisi iš ES. Dėkoju. Jūs šiandien buvote labai dosnus. Dėkoju. Dėja, negirdžiu, ką jūs sakote, gerbiamas pirmininkė. Uh. Komisarė, aš norėčiau padėkoti Jums už mintis apie Turkiją. Jūs sakėte, kad pučas iš karto buvo pasmerktas. Tačiau turime pripažinti, kad solidarumui mas parodytas Turkijai dėl šio pučio buvo nepakankamas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras pirmasis parodė aišku solidarumą, o daugiau niekas. Ta klaida reikėtų pripažinti ir žinoma džiugu, kad jūs apsilankėte Turkijoje. Tačiau šitas aplaidumas tikrai nėra malonus dalykas. Antra, jūs nepaminėjote, mano manimu, to, Kaip jūs vertinate elgesi su HDP, opozicinė partija, kuri nebuvo pakviesta vyriausybės įsitraukti į bendrus veiksmus. Kaip Jūs matote eskalacijos pavojų šiuo aspektu? Be to, Jūs kalbėjote apie e, transeuropinių tinklų išplėtimą į rytų partnerystės valstybės. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų nuostatos, kaip jos galėtų pasiteisinti įgyvendant tuos jūsų manimų išplėstus projektus. Ačiū pirmininkė komisarė. Praėjusią savaitę jūs lankėte Serbijoje. Serbijos žiniasklaidoje skaičiau, kad jūs dalyvavote vyriausybės posėdėje, todėl norėčiau paklausti jūsų dviejų dalykų. Pirmiausia, Serbijos ministras pirmininkas pateikė vyriausybės programą, kurioje yra kalbama apie reformas, apie 23-24 darybinius skyrius ir kaip jūs vertinate Serbijos, Kroatijos ryšius, po rinkimų. Atrodo, kad iš abiejų pusių buvo tiesiog e, pateikta įvairiausių retorinių lozungų, tačiau galbūt reikėtų dabar nesusimti rinkiminę kampaniją ir atsisakyti įvairiausių nacionalistinių lozungų. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl Turkijos ir taip pat dėl kai kurių Balkanų valstybių. Uh, Klausimas, kas vyks taryboje, sprendžiant, kaip toliau elgtis su Turkija. Austrijoje apie tai daug diskutuojama, mūsų vyriausybė norėtų iš vis atsisakyti, teikti paramą Turkijai. Jūs pasisakote už e, e, tų e, dėrybinių skyrių pradėjimą derantis. Kaipgi jūs įsivaizduojate visą, koks bus tų dėrybų ir tų diskusijų rezultatas artimiausios vadovų e, tarybos sustikimo metu? Aš taip pat nemanau, kad reikėtų nutraukti dėrybą su Turkija, nors nelabai įsivaizduoju, e, su kuo ten būtų galima dėrėtis, turint dabar, omenyje dabartinę situaciją. Ir kai jūs ten važiuojate, ar jūs susitinkate su žiniasklaidos atstovais ar HDP e, atstovais, kurie E, žmonėmis, kurie buvo pašalinti iš savo pareigų, bet, yra, bet dar nepateko į kalėjimus ir, ir juo, jūs apie juos kalbate su vyriausybė. O dėl Balkanų norėčiau pat, užduoti klausimą dėl Albanijos. Ten vyksta E, įgyvendinamas labai svarbus energetikos projektas, e, hidroelektrinės e, statybos ir vienos iš didžiausių Europos upių tvenkimo projektas. Kaipgi jūs kokį spaudimą darysite šiai šaliai, kad tas projektas būtų įgyvendinamas remiantis europietiškais standartais? Ir taip pat dėl Bosnijos norėčiau paklausti E, rugsėjo 24-25 dieną įvyks rinkimai po to, kai 92 metais buvo Karašyčiaus e, e, nepriklausomybės deklaracija paskelta. Kokie yra jūsų lūkesčiai, kad, kad, ar, kad tie rinkimai vyktų skaidriai, nes žinome, kad nacionalistinės jėgos ten vis labiau stiprėja ir jos turi tam tikrą įsivaizdavimą apie savo valstybės ateitį. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes visi susirūpinę dėl dvišalių sa e, santykių tarp Serbijos ir Kroatijos. Jūs žinote, kad ten tikrai negalime kalbėti apie kažkokį didžiulį pozityvumą, konstruktyvumą ar taiką. Jūs įvertinote Serbijos poziciją. Serbijai tai pati geriausia pozicija yra jokios pozicijos, jokios reakcijos. Na, spekuliuojama ir kalbama apie naują vyriausybę. Tikimasi, kad ji galbūt e, bus nusiteikusi pozityviau, tačiau aš nesu toks optimistas. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū pirmininkė. Trumpas klausimas. Egipte žmogaus teisų situacija iki šiol buvo katastrofiška. Paminėsiu porą dalykų. Šeši, šešias mirties bausmės už uh, nusikaltimus, daugybė žmonių uh, kankinami kalėjimuose ir taip toliau. Norėčiau paklausti, ar situacija išlieka tokia pati, aš neturiu naujų, kit, naujų naujienų. Antra, kaip reaguoja komisija, matydama tokius dalykus? Äh, Dar kartą dėkoju. Grįžtu prie Turkijos temos. Manyčiau, kad mes ne visi pakankamai suvokėme, matėme. Ir tai yra tai, ką mes suvokėme pokalbiuose su Turkija. Tai e, Gilemo judėjimo įsivešėjimas valstybės struktūrose, į visur - saugumo, švietimo struktūrose. Jūs, žinoma, labai e, e, griežtai vertinate pučą. Tačiau vis dėlto pokalbiuose teko suvokti, kad dar nenuslopo emocijos, kadangi kai kurie, tai yra daug žmonių, tapo arba aukomis, arba buvo patekę į labai akivaizdų šito pučio padarinių pavojų. Taigi visa ta emocija dar nėra nuslūgusi. Visi puikiai suprantame, kad vertinti sunku. Kokia turėjo būti teisinga būtina reakcija į tą valstybės perversmą. Be to reikėtų ir pagalvoti, kaip įvertinti valstybės priemonės įveikiant pučą ir nepasinaudojant e, palankę situaciją, nuslopinti opoziciją. Dėl pranešimo apie vizų liberalizavimą. Data kol kas nėra nustatyta, kadangi viskas priklauso nuo to, kada Turkija įgyvendins reikalavimus. Junkeris ir Tuskas G20 susitikimo paraštėse patvirtino dar kartą, mes taip pat susitarėme, kad Turkijoje reikia ieškoti sprendimų. Ir būtent ta tema Europos taryba galėtų padėti išspręsti šitą klausimą. Tačiau yra šioks toks nesusipratimas. Mes komisija tiesiogiai nepateikė klausimo Europos tarybai. To mes negalime padaryti, tačiau iš esmės mes pasitelkime pagalbon Europos tarybos patyrimą, ekspertizę, o vertinimą turime atlikti mes patys. Lunačiak Biutikofer klausė, ar susitikome e, su pilietinės visuomenės atstovais. Mes nepilną dieną buvome su Mogerini Turkijoje ir, žinoma, susitikome su nacionalinės konservat konservatorių partijos atstovais HDP ir CDP. AKP būstinėje taip pat lankėmės. Mes tiesiog norėjome pažiūrėti, kaip viskas vyksta. Ankstesniuose pokalbiuose man susidarė įspūdis ir dabar taipogi Turkijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad HDP nesino, nenorima stiprinti kaip kurdų judėjimo politinės atšakos, tačiau ieškoti politinio sprendimo. O PKK tiesiog buvo šiek tiek atstumta, netgi tiesiog buvo uh, atsisak... neatsisakyta, kad bus nenaudojama jėga. Svarbiausia, kad nebūtų naudojama prievarta prieš visuomenė. Tačiau e, prievarta visada ir yra prievarta ir nesvarbu, prieš ką yra ji nukreipta. Mes manome, kad jos reikia apskritai atsisakyti. HDP iki šiol aš vis dėlto manau, kad tai yra visiškai tinkamas politinio sprendimo adresatas, tačiau HDP, HDP turėtų patikslinti, pasakydama, kad nevyks jokių susip, nesusipratimų. Į klausimą dėl vizų liberalizavimo Atsakysiu štai kaip. Pritarimas Ukrainai ir Gruzijai, o po to ir Kosovui ir Turkijai komisijos manimų galimas tuomet, jeigu vadovausimės labai konkrečia metodologija jeigu mes numatysime kartu su partneriais tikslus, gausime tarybos pritarimą ir kai tie e, kriterijai bus įgyvendinti, tai tuomet mes galėsime ir patikinti, kad esame patikimi partneriai. Ir tada galėsime suteikti liberalizuotą vizų režimą. Mes naudojame savo švelnėją galę ir tuo mes esame patikimi ir prognozuojami, būtent, kad mes laikydamėsi savo taisyklių, to paties reikalaujame ir iš savo partnerių. Taigi, jeigu mes laikomės patys konkrečių reikalavimų, to paties turime reikalauti ir iš savo partnerių. Dėl saugiklių nuos, nuostatos išplėtimo. Iš esmės nuomonės nesiskiria, tačiau vis dėlto vyksta tarp institucinės diskusijos, tarp tarybos ir parlamento ar reikalingas įgyvendinimo ar deleguotas teisės aktas. Tiesiog aš norėčiau Jūs paraginti, kad šitą klausimą kuo greičiau užspręstumėte, kadangi politiškai nuo šio klausimo priklauso, ar toms valstybėms bus suteiktas liberus, liberalus vizų režimas. Kiek aš suprantu, nėra skirtumų dėl paties turinio, tačiau vyksta tarp institucinės diskusijos ir todėl reikėtų, kalbant apie Ukrainą ir Gruziją, kuo greičiau pasiūsti aišku būtiną politinį signalą, pasakant, kad mes laikomės savo įsipareigojimų dėl Baltarusijos. Aš taip pat nesu patenkintas mūsų santykių raida. Jie netokie, kokių mes tikėjomės. Man atrodo, kad dabar pats laikas, kad Baltarusija žengtų konkrečius žingsnius, kurie rodytų, kad mūsų parodyta gera valia sulaukia atgarsio. ir kad Europos rekonstrukcijos bankas galėtų pradėti savo veiklą, o tai reiškia, kad iš ES pusės galima tikėtis tam tikrų e, poslinkių. Iki tam tikro lygio mes turime improvizuoti, kadangi turime reaguoti į įvykius, kurių negalėjome prognozuoti. Tačiau vis dėlto turėčiau pasakyti, kad man atrodo, jog pagrindinė linija yra nubrėžta. Tai yra stabilizuoti padėtį kaiminėse valstybėse. Tačiau pasirinkant metodą reikia taikyti lankščią politiką ir sugebėti reaguoti. Tačiau stabilizavimas yra pagrindinis tikslas ir jo mes galime pasiekti mūsų priemonėmis. Tai yra skatindami ekonominį vystimasi ir kartus stiprindami demokratinės valstybės pagrindus. Mums labai nelengva teikti paramą pilietiniai visuomeniai, kadangi yra bandymų tarptautinių organizacijų teikiama parama e, tiesiog neįsileisti arba tiesiog e, siekti užkirsti jai kelią. Buvo teiraujamasi dėl Egipto. Tai pasakytina ir apie Egiptą aš negaliu konkretizuoti situacijos, tačiau vis dėlto pasakysiu, kad pokalbiuose su Turkijos atstovais žmogaus teisų ir teisinės valstybės klausimai buvo vieni iš prioritetinių, kai kalbame apie mūsų partnerystės ryšius. Äh, äh, Dar trumpai dėl vakarų Balkanų. Deja, kalbant apie taikos įtvirtimo procesus, e, e, reikia paminėti, jog e, netrukus įvyks, įvyko pavasarį prezidento rinkimai ir mes žinome, kad kandidatai ir jų rinkiminė kampanija buvo tikrai gana priešiška ir susipriešinusi Tad kai kuriems iš mūsų pavyko šiek tiek nuleisti tą garą ir iš, iškirsti kelią provokacijoms iš Kroatijos dėl būtent tame rinkimų kontekste. Ir jos, tos provokacijos nesulaukė atitinkamos e, užaštrintos reakcijos Serbijoje. Tačiau e, dėja bus gana sudėtinga e, užkirsti kelią, kad rinkimų kampanijos Serbijoje metu nevyktų provokacijos priešinga linkme. E, priešingą kryptimį į, į Kroatiją. Na, bet taigi mano optimizmas yra gana ribotas, tačiau mes darysime viską, kad e, tokie dalykai nevyktų ir e, mes tenksimės jau. Esame numatę pirmąjį metų ketvirtį susitikimą su Vakarų Balkanų valstybių vadovais, kur mes aptarsime būtent šį klausimą tai yra stiprėjančio populizmo, nacionalizmo regione kadangi šie e, dalykai turi būti sprendžiami pačiu aukščiausių lygmenių. Taip pat mums reikės išsamei diskut, padiskutuoti apie tai, kaip, kokį indėlį galime mes įnešti šiame kontekste. E, tikrai būtina e, išsamei apie tai diskutuoti. O dėl Bosnijos galiu pasakyti, Jau kalbėjau labai daug ir su Vučičium, ir su kitais, ir e, stengiausi daryti įtaką artime, e, pastarosiomis savaitėmis. Ir tikiuosi, kad e, bus susitarta ir aukščiausias konstitucinis teismas Bosnijos ir Hercegovinos paskelbs savo sprendimą. E, žinoma, e, pirminis sprendimas neturės, neturėtų būti koreguojamas, tačiau e, reikia tikėtis, kad Srpska Respublika vis dėlto susilaikys nuo to referendumo organizavimo, kurį planavo. Aš tikiuosi, kad būtent tokia linkme įvykiai vystys, klostysis. Dėl Albanijos negaliu nieko konkrečiai pasakyti, tik iš principo galiu uh, atkreipti dėmesį į iniciatyvą e, e, dirbti pagal e, tam tikrą planą ir dar nėra pakankamai išnaudotos energetikos projekto, kuris yra įgyvendinamas šioje šalyje galimybės. Ir Andris Pybalks, komisijos narys, man pasakė, jog vakarų Balkanai galėtų energijos prasme tapti nepriklausomu regionu, jeigu pasinaudotų savo turimų potencialų e, vandentvarkos ir e, vandens e, energetikos srityje. Taigi mes šitų dalykų tikrai neignoruosime. Dar turėsime įvairių progų aptarti daugybę klausimų. Manau, kad dabar turėčiau užbaigti savo pasisakymą, kad iš tiesų nestrukdyčiau niekam e, pas, pradėti vakarieniauti galiausiai. Ach, atsiprašau, užmiršau Libiją. E, tikrai e, baisus nusižengimas iš mano pusės. Iš principo galime konstatuoti žiūrinti tą stiklinę, ar jie pusiau pilna, ar pusiau tuščia, kad e, pabėgėlių srautai per vakarų, e, pratsiprašau, per viduržėmio jūrą e, neišaugo, nors ir nesumažėjo. Tai yra gana patenkinamas rezultatas, kadangi uždarius vakarų Balkanų tunelį tas susirūpinimas, kad galėjo išaukti pabėgėlių srautai per kitus kanalus, kitais keliais, vis dėlto nepasteisino. Libija yra, patikimi mūsų, yra patikima mūsų partnerė, kalbant apie e, šį klausimą ir jo reguliavimą, tačiau pagrindinis e, E, siekiant to tikslo sureguliuoti pabėgėlių tikslus, e, e, srautus, mums tą reikės dėrėti su Egiptu, tačiau būtų didelė iliuzija manyti ir tikėtis, kad pinigais galėsime išspręsti viską. Taip mes, mums tik tai bus lengva daryti šantažą. Mes negalime draugų nusipirkti. Mums reikia realių partnerių. Ir Mums reikia spręsti problemą, e, e, tai yra imtis šio reiškinio, e, išsiaiškinti šio reiškinio šaknis, priežastis. Tai toks yra mūsų požiūris iki šiol. Ir mes nenorime skurti kažkokio naujo Junkerio fondo varianto šioje srityje, taikant jį Afrikai. Atsiprašau, norime tą padaryti, tai yra paremti Afrikos valstybės, kad jos palaipsniui padėtų, sus, jų, jų situacija imtų gerėti ir žmonės ten gyvenantis nebeturėtų impulso keliauti į Europą. Mes juos sulaikysime tik tai tuo atveju, jeigu sukursime ekonominės ir socialinės sąlygas jų šalyse, e, taip sulaikydami juos nuo noro e, keliauti į Europą. Uh, turint omenyje demokratinius, demografinius pokyčius Afrikoje, e, tą yra būtina daryti. Taip pat reikia neužmiršti ir politinio stabilumo Šiaurės Afrikoje e, užtikrinimo būtinybės. Būtent tą linkmę ir turime toliau dirbti. Ačiū ponia komisijos nariai ir aš norėčiau pasiūlyti, kaip e, galėtumėme už užtikrinti, pasiekti, kad neįvyktų tas referendumas. Mes turime gerų draugų tame regione ir reikėtų e, jų paprašyti, kad tas organizuotų tą referendumą. Tuomet jis tikrai neįvyks, tai būtų geras triukas. Dėkoju už šią, šį išsamo pasisakymą, šią išsame informaciją. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ateinantį ketvirtadienį, jau 8 valandą e, turėsime kitą savo posėdį. Deja, ponia Galerį, tai yra tiesa. Ir džiaugiuosi iš anksto, kad jūs visi ten susirinksite. E, bus ir pusryčiai. E, atstovų, e, Junktinių valstybių atstovų rūmų a, e, a, narys atvyks pas mus, taigi vyks pusryčiai su juo. Ir aš tokio pobūdžio pusryčiuose dalyvavau ir man labai patiko.